Dear President, dear colleagues, I would... Pirmininkė kolegos, norėčiau šiltai pasveikinti mūsų postėje pirmininką Martiną Šulcą ir parlamento generalinį sekretorių Klausą Velę, Envi komitete. Jie atvyko šiandien specialiam įvykiui. Šiandien jie pasirašys Europos parlamento aplinkosaugos politikos dokumentą 2016 metams audito ir ekovaldymo bazėje EMAS sistemoje. Kaip žinote, EMAS yra labai svarbi e, priemonė gerinanti Europos parlamento ekologiškumą, e, aplinkosaugos politika yra Europos parlamento valdymo sistemos skirtinis asmuo ir ankstesnėse kadencijose tai buvo ir dabar taip yra. Pirmoji aplinkosaugos politikos sutartis buvo pasirašta 2007 metais ir nuo to laiko parlamentas labai ženkliai pagerino savo E, ekologinį e, efektyvumą. Naujoji aplinkosaugos politika 2016 metams, kuri bus šiandien pasirašyta, e, išlaiko ankstesnių politikos susitarimų pagrindinius elementus ir įtraukia, numato naujų tikslų. Europos parlamentas atlieka labai svarbų teisėkūrinį vaidmenį siekiant pasaulio subalansuotumo ekologinių požiūrių, bet to mes siekiame tvarios ateities. Mes, kaip aplinkosaugos komitesas, esame šio politinio teisėkūrinio darbo centre. 2016 m. aplinkosaugos politika atspindi Europos parlamento e, sieki išlaikyti kasdienės veiklos tvarumą ir subalansuotumą. Envi komitetui tenka labai didelė garbė e, nes per jo posėdį būtent bus pasirašoma aplinkosaugos politikos sutartis 2016 metams. Koli. Ponas pirmininkas, ačiū. Gerbiamas komiteto pirmininkė, kolega, ponė Lavija. Didelė garbė man Europos parlamento Envi komitete būti šiandien ir pasirašyti šį dokumentą, kuris yra labai svarbus. Mes sutarėme su pirmininku dėl to, ką jis ką tik pasakė ir galėčiau pridurti, kad e, Europos parlamente teisės aktų kurėjo įsipareigojimų yra laikomasi. Mes labai svarbu vaidmenį atliekame ne tik Europoje, bet ir pasaulinėje arenoje. Mes, sukurdami teisės aktus, stengiamės kovoti su klimato kaita Todėl manome, kad kaip institucija akivaizdžiai turime priimti e, gerai pasvertus teisės aktus, kad mūsų reikalavimai patiems savo atitiktų reikalavimus kitiems. Būtent e, apie tai mes galvojame, kai sukūrėme EMAS politiką 2009 metais. Galvojame, kad reikia veikti dviem ligmenimis. Pirmiausia, kuriant teisės aktus ir antra, administruojant parlamentą. Parlamente dirba apie 8 tūkstančių žmonių. Skirtingos mes aplinkybėmis ir jie gali uh, prisidėti prie ekologiškumo, mažindami vandens, popieriaus sunaudojimą. Uh, be to pritaikydami novatoriškas priemonės šitą nuveikiant e, aplinkosaugos labui, kad mes galėtumėm reikalavimus tenkinti. Būtent toks yra mūsų tikslas, būtent dėl to mes dabar pasirašome šį dokumentą. Europos parlamento e, tinkamas darbo grupės yra administracinio ir politinio pobūdžio. Joje dirba parlamento administracijos generaliniai direktorai, bet taip pat ir e, kitos e, tarnybos parlamento, kurios e, yra atsakingos už EMAS ir atstovavimas. Generalinis sekretorius Klausas Vėlė labai atidžiai stebi šį darbą, o mes politinėme biure turime atskirą padalinį, kuris yra atsakingas už parlamento pastatų tvarkymą, už infrastruktūros uh, tvarkymą pačiame parlamente. Viskas, kas įeina į tą sistemą, yra administracijos rankose ir o politinė pusė tvarko frakcijų uh, valdybą. Tai, ką pasirašome šiandien, yra mūsų kaip politikų gerai išanalizuota, tai pasiūlė administracija. Aš esu tikras, kad jūs, kaip ir administracijos atstovai, turėjote laiko detaliai dokumentą išnagrinėti, bet jau apie tai diskutavome. Balandžio bei kovo mėnesiais balsuota buvo vienbalsiai dėl šių taisyklių. Jos bus privalomas per artimiausius metus. O dabar turime puikią progą pristatyti šį susitarimą jums. Jūs tapsite liudininkais to, kaip mes pasirašysime svarbiausią dokumentą. Dear colleagues, we... Kolegos, e, padaro, baigiame šią posėdžio dalį ir pradėsime pusę keturių. Dear colleagues. Gerbiami kolegos, galime pradėti posėdį. Norėčiau priminti visiems kolegoms išsiimti balsavimo korteles, jų gali prireikti. Iškart dešimtasis klausimas pagal mūsų darbo tvarkę E, prieštavimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį didžiausia leidžiamoji tiek kloprido liekanų koncentracija tam tikruose produktuose. Esame gavę prašymą. E, pranešėja prašo, kad būtų balsuojama vardiniu būdu dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos ir aš noriu paklausti, ar 17 narių pasisakytų už vardinį balsavimą. Prašom, kas už tai, kad balsavimas būtų vardinis? Balsuokite tie, kurie už, balsuokite teigiamai. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. 16 už. Mr. Peticinė, how have you have voted? Pone Peticinė, jūs balsavote? Ar jūs už ar prieš? Už. balsuosime vardiniu būdu. Dėl rezoliucijos projekto prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. E, dar papildomai ponas Pedičinė. Atmestas prieštaravimas. Kitas klausimas. Vienuoliktasis. Įgaliojimai susijęs su trišaliu dialogu dėl kitų metų biudžeto. Pradėsime nuo pirmojo pakeitimo. Pirmasis pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, atmestas. Pirmasis kompromisas. Už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Septintasis pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimtas. Aštuntasis už, prieš susilaikė atmestas. Antrasis kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Septynioliktasis pakeitimas kolegos Kaputo kas už, prieš susilaikė priimta susilaikė priimta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 19 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 20 e, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 21 pirmoji dalis. 22 kas už, prieš, susilaikę, atmestas Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. E, tokia pat dauguma. 23. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Atmesta. 24. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 29. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Galutinis balsavimas. Elektroninis, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Dvyliktasis klausimas. ES šilimo ir vėsinimo strategija. Kristofas Filnėms pranešėjas. Balsuojame dėl pirmojo kompromiso. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. Patvirtinta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Nesigirdi pirmininko. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. Penktasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Pasuokime dėl devintojo kompromiso. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Septintasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta susilaikę, pasitikrinsime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas? Priimta. 24 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 25 kas už, prieš, 26. Pakartokime. 26. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 27. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 28. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 29 vidalis pirmoji. Kas už? Prieš. Susilaikė. Reikia pasitikrinti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Atmesta. Negalim balsuoti dėl antrosios dalies. 30 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 31 kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 32 už? Prieš. Susilaikė. Reikia tikrinti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 33 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 34 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 35 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 41 pakeitimas. Tik e, Tai 41 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Priimta. 44 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 45 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 47 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 48 vidalis pirmoji, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 57 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 59 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 7 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 60 už, prieš prieš susilaikė priimta. 62 kas už, prieš susilaikė. Man atrodo, kad atmestas, bet gal pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 63. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 65. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Kompromisas 4b. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta Man regis atmestas, bet reikia pastikrinti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas, atmestas. 4A kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 73 pakeitimas. 73. jis nereikia dėl jo balsuoti, nes sudėtas su ketvirto priedu, 73. Vis tik tai reikia balsuoti 73, kas už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 76 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 77 vidalis, pirmoji, kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis, už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 80 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 81 kas už, prieš, susilaikė, reikia tikrinti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas, priimta. 82 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 83 kas už, prieš, susilaikė, tikriname. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas, atmesta. 84. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 85. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 86. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 88. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. 89 kas už, prieš, susilaikė, reikia patikrinti. Mm, balsavimas baigtas, priimta. 92. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl projekto elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Tryliktasis klausimas e, - balsavimas dėl 2014 metų metinės ataskaitos dėl subsidiarumo ir proporcingumo e, principo. Pranešėja ponia Dona nori pasakyti. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Aš norėčiau, kad išliktų kompromisai ir norėčiau padėkoti FDD e, frakcijai, kuri mums mus vienintelė palaikė. Ir aš noriu pasakyti, kad žaliųjų ir kitų frakcijų pateikti taip pat pasiūlymai. Ir aš noriu paprašyti, kad būtų balsuojama dėl, kon, nu, dėl kompromisų elektroniniu būdu. E, pakeitimai e, tikrai praturtino e, tekstą, išskyrus keletą uh, išimčių. Dėrybų metu e, nebuvo jokių esminių argumentų, e, dėl ko reikėtų priešintis e, kompromisams. Kai kurios frakcijos paprašė, kad jos nebūtų įrašytos į kompromisus ir nepateikė jokių priežasčių. Aš žinau, kad paskutiniu momentu socialistai atsėmė visus pakeitimus ir nepateikė jokio paaiškinimo. Labai gailestauju, kad taip atsitiko ir nežiūrint mano dalyvavimo ir paramos iniciatyvoms, e, kuriuo ėmėsi kai kurie kolegos. Mano tekstas atmestas visiškai neaptarus to nepasikeitus nuomonėms. Tikrai e, apmaudu ir gėda toms pagrindiniams e, frakcijoms. Tai nuodė mūsų demokratiją. Dėkoju. Jūs paprašėte, kad būtų balsuojama vardiniu būdu dėl visų kompromisų ir aš noriu pakla, paprašyti kolegų, ar 17 narių e, pritartų tokiam pasiūlymui balsuoti vardiniu būdu. Dabar kas balsuosime dėl to, kas palaikote tokį pasiūlymą, balsuokite taip, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 15 už, tai reiškia, kad nebus vardinio balsavimo dėl kompromisų. Devintasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Vienuoliktasis už, prieš, reikia tikrinti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Dvyliktasis už, prieš prieš, susilaikė, atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Tryliktąją atsiemė autorius. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 15 kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 18. 19. Kas už? Prieš? Susilaikę? Pasitikrinkime. Aiškiau kelkite rankas, kai balsuojate. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Dvidešimtasis dvi dalis. Pirmoji kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Antroji atkrenta. Dvidešimt pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Dvidešimt antrasis kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 23. Ne, tai yra kalbinė pastaba. Ne, vis tik tai reikia balsuoti, sako pirmininkas. Kas už 23? Prieš? Susilaikė priimtas. 24. Kas už? Prieš? Susilaikė atmestas. 25 25. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Trečiasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 26. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 27. Dvi dalys. Pirmoji, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 28 pakeitimas, dvi dalis, pirmoji, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji, kas už, prieš, susilaikė priimta. 29 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 30 už, prieš, susilaikė, atmestas. 31 už, prieš, susilaikė, atmestas. 32 už, prieš, susilaikė, atmestas. Trisdešimt trečiasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 34. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 35. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 36. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 37. Kas už? Prieš susilaikė atmestas. 38. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 39. Kas už? Prieš susilaikė atmesta Reikia pasitikrinti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 41. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 42. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 43 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 44 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 46 kas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 47. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 48. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 49. Kas už? Prieš susilaikė, atmestas. 50. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Penkiasdešimt pirmasis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Penkiasdešimt antrasis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 53 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis atkrenta, trečiasis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmasis kompromisas kas už, prieš prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Penktasis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Septintasis kas už, prieš prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntasis, už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar balsuosime dėl viso pasiūlymo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. We have finished to vote and... Balsavimą baigiame. Einame prie kito darbo atvarkės punkto. Kviečiu visus narius, kurie nori išeiti iš salės, padaryti tai kuo greičiau. Mes tęsėme toliau savo darbą. Kitas darbo tvarkės klausimas. Kitimasis nuomonėmis su komisija, komisijos atstovais dėl biomasės tvarumo kriterijų. Kai išeinantis kolegos paliks salę, suteiksiu žodį komisijos atstovui. Išklausysime komisijos poziciją. Pasikeisime nuomonėmis. kolegos, prašau greičiau palikti salę ir suteikti mums galimybę tęsti darbą toliau. Sutiksiu žodį ponai Pite Angliai. Peter Handley, kuris yra iš, tai yra generalinis sek, generalinio sekretariato atstovas. Prašau. Ačiū pirmininkė, pirmiausia, norėčiau atsiprašyti Žani Paki sekretorijos valdotojos vardu. Jisai planavo atvykti į posėdį, nes, jis, nes šis posėdis svarbus. Dėja, jisai grįždamas iš Amsterdamo užstrigo tam tikram kelionės etape ir paprašė mane pakalbėti jo vardu. Dėkuoju, kad organizavote šį pasikeitimą nuomonėmis. Jis tikrai yra labai svarbių etapų surinktas, nes šiuo metu mes vykdome analizę ir pateiksime pasiūlymą dėl bioenergetikos politikos tvarumo. Pateiksime tai metų pabaigoje. Su manim yra kolegos iš įvairių komisijos tarnybų, tarnybų, kurios prisideda prie šios politikos krypties rengimo. Aš žemės ūkio klimato aplinkosaugos ir ekonominio augimo generalinių direktoratų. Ši politikos kryptis nėra, nėra atskira, nėra individuali, E, neseniai buvo priimtas e, dokumentas dėl šildymo ir vėsinimo. Ir jūs patys pripažinote, kaip prie to prisideda biomasė. Bet bioenergija labai susijusi ir su klimato pasiūlymais, kuriuos ketina komisija pateikti iki vasaros atostogų dėl žemės naudojimo, e, miškų ūkio. O kitus pasiūlymus dėl energijos vartojimo efektyvumo teiksime po vasaros pertraukos ir kitus pasiūlymus taip pat e, iki metų pabaigos, tai yra atsinaujinančių energijos išteklių direktyvos e, peržiūra, e, elektros energijos rinkos peržiūra ir energetikos sąjungos kūrimas. Visą tai yra taip pat susiję ir su e, platesnėmis politikos kryptimis, kaip tvaraus vystimosi tikslai, taip pat žiedinės ekonomikos veiksmų planas, kurį komisija pristatė praėjusį gruodį. Šiuo metu mes rengiame politikos pasiūlymą, metų pradžioje surengėme viešasias konsultacijas. Buvo daugiau nei tūkstantis atsakymų gauti, taip pat surinkėme suinteresuotų šalių konferenciją gegužės mėnesį. Atlikome nemažai tyrimų Ir dabar jau rengiame, analizuojame gautus įrodymus ir pasirūpinsime, kad komisijos naujame pasiūlyme bus išvelgiama geresnį reglamentavimo principus. Pirmasis klausimas. Kodėl mums reikia politikos dėl bioenergetikos tvarumo? Atsakymas būtų toks. Mes maždaug vienas trešdalis atsinaunančių energijos išteklių, vieną trešdalį sudaro bio energiją. Taip pat mes turime tvarumo politiką biokūrui, bet neturime tokios politikos biomasiai. Ir komisijos komunikate dėl 2010 m. energetikos ir klimato sistemos komisija būtent ir ketina parengti tokią politikos kryptį, e, prisidedant prie 2030 m. energetikos tikslų. Trumpai pateiksiu klausimus, kuriuos mes nagrinėjame. Pirmiausia, norime išsiaiškinti, kiek bioenergetika prisideda prie šiltnamio poveikio dujų e, mažinimą. Taip pat nagrinėjame poveikį aplinkai, kai, jeigu būtų naudojama bioenergetika ir tokie klausimai kaip bioįvairovė, oro tarša, poveikis dirbai, vandeniu ir taip toliau. Taip pat nagrinėjame suder, suderinamumą su žiedinės ekonomikos principais, įskaitant ir kaskabinį medžiagų naudojimą. Nagrinėjame ir ekonominius bei socialinius šios problemos aspektus. Visų pirma, miškų biomasės naudojimas kaip energijos šaltinis ateityje Taip pat ir energetikos tikslams tai būtų naudojama. Žiūrime, kaip bioenergetikos politika, e, kokį poveikį turėtų darbo vietų kūrimui, ekonomikos saugimui, vystimui, įkaimo plėtrai ir socialiniam prisitaikymui. Taip pat nagrinėjame bioenergetiką energetikos saugumo kontekste, nes skirtingai nei kiti atsinaujantis energijos ištekliai, saulė ar vėjas tai nėra kintamas e, atsinaujančios energijos šaltinis, galima jį naudoti tuomet, kai to prireikia. Kol kas dar yra per anksti pateikti aiškius e, atsakymus dėl politikos skripčių, kurios, kurias nagrinėjame, dėl galimybių. E, viską tiksliau pateiksime mm, metų pabaigoje ir bus įdomu išgirsti jūsų komiteto nuomonę. Mes e, grindžiame savo darbą tvirtais e, ekonominiais ir moksliniais e, įrodymais. Proporcingumo ir subsidarumo principais taip pat remiamės, nenorime sudaryti pernilės naštos ekonominės veiklos vykdytams ir apimame tas rytis, kur kompetencija priklauso valstybėms narėms. Taip pat ketiname atsižvelgti į tarptautinės prekybos taisyklės, laikytis tų taisyklių ir pasirūpinti, kad politika prisidėtų prie šiltnamio poveikio emisijų mažinimo, kaip yra nustatyta ES įsipareigojimuose pagal Paryžiaus susitarimą. Laukiame rezultatų, norime tokių rezultatų, kurie būtų pragmatiški, subalansuoti, dėrėtų su kitomis ES politikos kryptimis. Ir mes laukiame vaisingo apsikeitimo nuomonėmis. Ačiū. Dėkuoju. Aš pateiksiu klausimą, jį pateiksiu itališkai. Europa yra labai įvairi ir labai diversifikuota. Kai kurios priemonės, kai kurie tvarumo kriterijai gali būti naudojami miškams, biomasiai, šiaurės Europoje, bet juos reikėtų peržiūrėti, jeigu pasižiūrėtume į pietinę ES dalį kai kalbame apie tvarumo kriterijus, įvertime įvairius veiksnius. Pavyzdžiui, antros kartos biomasė. Bet pietų Europoje yra naudojama sėjomainos praktika kuri yra tipiška tam regionui. Žemė paliekama e, pailsėti, pudimuoti visiems metams. Joje nieko nesėjama ir nesodinama. Tokia praktika yra naudojama, nes gali būti tam tikros žemės ūkio kultūros, kurios gali būti naudojamos, bet jos gali nualinti dirbožymį ir turėti neigiamą poveikį žemės derlingumui ir kitų metų derliui. Todėl mes manome, kad tų rūšių auginimas, kurios galbūt nepopuliarius rinkoje, bet gali prisidėti prie biomasės e, kūrimo ir gali absorbuoti CO2 dujas. Ir tai gali tapti kaip organinė medžiaga praturtinanti dirbožėmį. Ar galime čia taikyti tvarumo kriterijus? Kalbame apie tam tikras kultūras, kurios galbūt nėra paklausios rinkai. Kai kalbam apie pašarų gamybą, Bet tokia praktika prisideda prie žaliosios masės gamybos, kuri gali būti fermentuojama ir iš jos gaminamos biodujos. Yra nemažai norinčių pateikti klausimus. Pone Rivasi, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau sugrįžti prie tvarumo kriterijų. Pateiksiu gana reikšmingą pavyzdį. Kas vyksta netoli Marselio? Gardano mieste, kur yra šilumos gamikla, 800 tūkstančių tonų naudoja kūro, kad gamintų elektros energiją. Kai kalbam apie tvarumo kriterijus, yra du aspektai. Jūs sakote, tai yra gerai, kad galima mažinti e, CO2 išmetalus. Bet 70 procentų medienos Marselėje kūrenamos gaunamos iš Kanados. Ir tas kriterijus yra labai svarbus. Reikia uždrausti medienos transportavimą iš Kanados iki Marselio. Nes kitu atveju, kodėl, ar verta kalbėti apie CO2 mažinimą? Ta mediena yra naudojama elektros energijos gamybai. Negalima. Ir, ir nenaudojamas ta šiluma, kuri yra e, pagaminama toje gamykloje. Energetiniai kriterijai yra esminiai. Aš norėčiau, kad komisija įsipareigotų ir uždraustų tokio tipo pramonę. Visų pirma, e, žala yra miškams daroma, arti esančiams miškams yra iškertami miškai, taip pat yra žalinga tiems šildymo renginiams, kuriam, kuriai, kai šildymo naudojamas deginamas medis. Aš norėčiau išgirsti komisijos poziciją dėl tų dviejų kriterijų, kurie, man, man atrodo, nesuderinami su tvariu vystimusi. Uh, Dėkuoju, ponia Kostinger. Dėkuoju. Man būtų labai įdomu pamatyti, ar komisija uždraus medienos transportavimą iš Kanados į Prancūziją. Bet aš norėčiau apie kitą dalyką pakalbėti, kurį minėjo pirmininkas. Su komisaru Kanete Agri komitete kalbėjome apie LULUCF kriterijus. Kalb, dabar kalbam apie biomasiai taikomus kriterijus. Europos parlamentas pernai patvirtino pranešimą dėl miškų strategijos. Parlamento nuomonė mes pasisakėme už tvarų miškų valdymą Europoje. Manau, kad visi privatus miškų savininkai žino, jog reikia labai daug žinių ir patirties šioje srityje ir taip pat tai yra susijęs ir su įvairovės valdymu. miškų valdytojai turi turėti reikiamų priemonių, bet Europos parlamentas labai aiškiai pasisakė prieš naujus biomasės kriterijus, kaip po tokius. Bet nebuvo kalbama apie vieną aspektą. Mes turime tvarumo kriterijus Europoje. Pasižiūrėkime į Europos miškų strategiją. Nereikia kažko naujo kurti, mes jau turime kriterijus. Ir jie tikslingai sukurti, kad viskas būtų tinkamai valdoma viename ar kitame regione. Taip pat čia yra ir potencialas, kalbant apie klimato kaitą. Man kila klausimas, ar komisija žino, kokia yra parlamento nuomonė? Ar jūs pritarėte? Ačiū, ponas Pilna. Ačiū, noriu padėkoti komisijai sėkmės, sunkus darbas, daug spastų, daug sunkumų. Taip, ketinimai geri, bet yra daug pavojų, jeigu neskubėsime visko parengti teisingai. Siekis turėtų būti viską padaryti teisingai. Turiu tris klausimus. Man buvo malonu išgirti, kai komisija sakė, jog labai atsargiai elgesi, kai kalba apie subsidiarumą, ypač kai mes žinome, kad miškininkystė nėra ES kompetencija. Bet kuriant e, kriterijus, kuriant tvarumo kriterijus, labai sunku tai padaryti, jeigu nesvarstysime miškų valdymo klausimo. Manau, kad viskas buvo gerai apgalvota. Reikėtų visų pirma susidarti, kas yra miškas, miško apibrieštis. Yra skirtingų galbūt e, suvokimų. Suomija prisijungė prie ES 1995 e, metais ir miškų teritorijos ES išaugo 50 procentų. norėčiau paklausti, kaip Jūs manote, ar, yra, ar įmanoma reglamentuoti tvarius kriterijus, nereglamentuojant miškų valdymo? O miškų valdymas, kaip sakau, nėra ES kompetencija. Antras dalykas, ypatingai svartu, svarbus klausimas. Atsinaujančių energijos išteklių direktyvų yra kalbama apie santykinį atsinaujančių energijos šaltinių konkurencingumą. Mes neturime jokių tvarumo kriterijų, kalbant apie iškastinį energijos šaltinį, nei dujoms, nei angliai. Ir čia yra iššūkis. Jeigu mes sustiprinsime tvarumo e, kriterijus tiem dalykam, kuriems teikiame pirminybę, bet mes rizikuojame, nes santykinai kalbant, jie atsidurs nepalankesnėje padėtyje tų energijos išteklių, kuriems netaikomi jokie kriterijai. Mes negalime rasti pavyzdžių biomasės, kuri būtų blogesnis energijos šaltinis nei anglis. Ir todėl, jeigu mes darome kažką, kas gali santykinai sutrukdyti e, konkurenciją, pavyzdžiui, šakos ar kažkokie kelmai yra palikti, nes ekonomiškai nėra vertinga juos naudoti. Toliau, kaskatinio naudojimo principas yra puikus. Jis visur yra taikomas. Bet iš savo patirties aš buvau šešėlinis pranešėjas, tai tampa iššūkiu. Įluk e, srityje labai sunku apibriežti, kas turėtų ką naudoti. Pavyzdžiui, Ar, ar, ar klyjams kažkokį reikėtų produktą naudoti, ar antriniai biomasiai. Aš raginu komisiją nereglamentuoti kaskantinio naudojimo. Tai yra verslo modelio dalis. Jeigu bandysime tai reglamentuoti teisės aktai, tą kas, kaskantinį naudojimą, tai tuomet mes kursime tą vadinamąją planinę ekonomiką, o tai visiškai neefektyvu. Man būtų įdomu išgirsti komisijos komentarus. Thank you, Ms. Müller. Ačiū, ponė Miller. Pirmininkė, aš turiu keletą komentarų. Šios diskusijos apie biomasės tvarumo kriterijus jau kurį laiką vyksta ir aš jas stebiu. Ir kartais aš galiu suprasti biomasės šalininkų argumentus, bet aš norėčiau iškelti kai kuriuos uh, man atrodo, svarbesnius klausimus. 46 procentai biomasės yra e, e, solidi biomasė, kietoji biomasė. Ir miškininkystėje ji yra aktyviai e, nau, naudojama, praktikuojama. Galėtumėm pateikti labai iškių pavyzdžių, visiškai remiu tai, ką sakė ponia Kostinger. turime FSE turime kokybės vertinimo sistemas, turime kokybės standartus, rodančius, kad tvari miškininkistė yra vykdoma, vis labiau yra importuojama medienos. Ir mums, e, mūsų mišininkams labai svarbu užtikrinti, kad importuojama mediena tenkintų tokius pat kriterijus, kokius tenkinti turi jie Europoje gyvendami. Tai yra nepaprastai svarbu, nenorim, kad būtų nustatyti papildomi kriterijai su papildoma, papildoma biurokratinė našta, e, tai sukurtų papildomų uždavinių mūsų miškininkams. Vieną dalyką norėčiau akcentuoti. Miškininkystės sektorius yra valstybių narių kompetencijos rytis. Ir aš nenoriu, kad būtų pakeista atsakomybė už šią sritį, kad kompetencija būtų perkelta į Europos Sąjungą. Man tai yra labai svarbu, nes aš esu įsitikinusi, kad geriausi tvarumo garantuotojai yra tie žmonės, kurie kiekvieną dieną su tais ištekliais dirba. Ir jie gali išmintingai juos tvarkyti. Ačiū, ponė Petičinė. Ačiū, pirmininkė. O aš norėčiau sutelkti dėmesį į tai, kad galų gale, kad ir kokius kriterijus E, biomasės tvarumui pritaikytume, galų gale ta biomasė yra sudeginama. E, todėl e, itin mažos dalelės yra išskiriamos. 400 tūkstančių žmonių miršta anksčiau laiko ES dėl to. E, tai tos mirtis yra sukeltos dėl dioksinų, kurie atsiranda iš pelenų, iš sudėtingų, iš stambių transporto priemonių, e, atliekų deginimo ir panašiai, nepaisant to, kad direktyva dėl atsinaujinančių energijos šaltinių egzistuoja. Dėl biomasės naudojimo energijai buvo kilę, kilusi rimta įtampa. ir valstybės narės pačias nustato, kokie yra tvarumo kriterijai. Jeigu yra nusprendžiama netvirtinti e, ambicingų ir toliai siekiančių procedūrų, tai e, biomasė, apie kurią mes kalbėjome, bus panaudota tolesniam perdirbimui. Mes e, turime aiškiau išstudijuoti e, tas e, pozicijas. Dabar atrodo, kad niekas ES tas rytimi pakankamai nesirūpina, yra tarsi sukurta specialiai apsaugos zona ir matome labai aišku poveikį žmonių sveikatai, tam tikrose ypač regionuose. Aš visuomet sakau, kad ES tokius klausimus reikia svarstyti, bet komisijos pateikti atsakymai manęs netenkina. Visi ES piliečiai norintys e, turėti švaraus oro, kvepuoti šviebiu, švariu oru, e, nusipelno aiškesnį Europos komisijos paaiškinimą. Biomasės tvarumo kriterijai, e, jos panaudojimas energiniam jos tikslams, kaip puikiai žinote, nėra suderindami su gamtos ciklais ir su ES piliečiais. That... Ačiū ponėm Aukin. Jeigu mes čia dabar bandom žaisti su gamta, supraskim, kad jos neapgausim. Vienas iš dalykų, kurį šiandien čia girdim šioje salėje, yra e, biomasė, yra anglės dvideginio požiūrį neutrali. Tai yra melas. Biomasė dažnai yra deginama dėl to, kad e, E, tokiu atveju galima bio, e, panaudotą medieną priskirti neutraliai CO2 požiūriu. Tačiau tos emisijos nėra įtrauktos į e, emisijų skaičiavimus ir kai kuriuose valstybėse narise matome, kad miškų yra kertama mažiau. Todėl mes norime, kad Europos komisija patvirtintų, kad mokslas pripažįsta biomasę kaip anglės dvideginių neutralų energijos šaltinį. Ar Europos komisija galėtų patikinti parlamentą, kad tvarumo kriterijai bus pagristi teisingais atskaitomybės principais ir ar išbrauks biologinės biomasės energijos taršėje dalį iš neutralumo kategorijos. Ponas Eichhaut, ačiū ponė pirmininkė. Man didžiausias klausimas, ar galim sutvarkyti apskaitą. Tai yra rimčiausia problema, rimčiausias iššūkis. Man visada labai malonu klausytis pono Fjellnerio, ypač kai jis kalba apie miškininkystę ir kai e, jis bando lyginti su iškasamuoju kūru, kadangi jam ta tema tokia aktuali, aš visuomet tikiuosi iš jo pusės pilna ver, visa, visos paramos. E, kai galų galę mes siūlom subsidijas iškasam kūrų ir panašiai, e, tos problemos iškyla. Žinau, kad jo frakcija dėl to iškyla nemažai sugumų. Žinau, kad dabar vyksta dėrybos ir jo frakcija prieštarauja. Pone Fielneri, jeigu jūs nieko prieš, mes galim dėl to pasiginčyti. Aš mielai to diskusijos laukiu. Dėl bio, įvairo, bioenergijos. Esmė yra ta, kad mes ją savo politiką skatiname. Mes skatiname bioenergijos e, gamybą mūsų politikoje ir tai darydami mes turim sutvarkyti apskaitą. Tai yra rimčiausia problema, kurią šiandien turime. Ar teisingai vykdome apskaitą? Ir tai yra ES kompetencijos klausimas, ne kieno nors kito. Galbūt ES komisija galėtų šiek tiek daugiau informacijos pateikti apie studijas, kurias yra atlikusi, nes e, e, energijos generalinio direktorato studijos, pavyzdžiui, apie ES vartotos biomasės e, CO2 išmetamus mastus sakoma išvadose, kad tolesnis biomasės naudojimas 520 megatonų padidins emisijas ateityje. Jeigu jau dabar pas savo pačios ataskaitoje komisija daro tokias išvadas, tai labai svarbu suprasti, kad ji turi pateikti pasiūlymų uh, aiškiai reikalaujančių teisingos apskaitos. Tai yra esmė. Aš norėčiau išgirsti, ką Europos komisija tuo klausimu darys. Ta pati galime pasakyti apie aplinkosaugos generalinį direktoratą. Jis irgi sako, kad didėjantis biologinės įvairovės poreikis e, padidins apvalios medienos naudojimą. Ir e, aplinkosaugos generalinis direktoras nagrinėjo, visi žinome, kad jeigu bus pradėta deginti apvali mediena, CO2 pusiausvėra bus iškreipta. Galbūt galėčiau pateikti dar vieną klausimą komisijai, kaip užtikrinsime, kad tai, ką mes vadiname bioenergija, e, kels mažai rizikos, kad ji bus mažai rizikos kelinti bioenergija, o ne atvirkščiai. Tam mums reikia deramų apskaitos taisyklių, kuriuose būtų nustatyti aiškus kriterijai ir kadangi mes propaguojame alternatyvas savo politikoje, tai užtikrinkime, kad darytume tai teisingai. Vadinasi, kad tai, ką sakė ką tik ponia Aukin, negalime toliau vadovautis prielaida, kad bioenergija yra CO2 požiūrių neutrali. Mes net iš jūsų komisijos studijų žinom, kad taip nėra. Labai ačiū. Pone Šėja Perik. Vėl. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu dar vieną klausimą, irgi apie biomasę. Europos komisija, kaip vertina pati biomasė, labai aiškia, aišku pavyzdį pateiksiu. Didelėje dalyje Europos, įskaitint Vokiet, ir Vokietiją, labai e, daug e, biomasės yra e, pagaminama vietoje, bet sunkvežimiais yra išvežama į įvairias perdirbimo įmonės ir tada smulkus e, miškininkė susiduria su milžiniškais kaštais. Apie tai niekas nekalbėjo. O mesgi supraskime, kad miškininkystė yra e, pragyvenimų pajamas atnešanti šaka. E, čia reikia daugiau informacijos. Dar vienas klausimas, kai kalbama apie valstybės nares. E, joms tenka kompetencija už šią sritį, ji yra atsakinga už tai, bet žinome, kad valstybės narės savo produkciją parduoda už sienų ir tada e, turėtume iš jų reikalauti, kad būtų elgiamasi ekologiškiau. Dar vienas dalykas. E, turime įvairiausių direktyvų e, susijusių su e, šias rytimi kaip jos bus įgyvendintos, kokių galimybių ES egzistuoja sureaguoti į mano minėtą problemą. Ačiū toliau ponas Gerbrandi. Ačiū ponė pirmininkė. Ši diskusija gana keista. Sėdime aplinkosaugos komitete, dažnai čia kalbame apie tvarumą, visada remiam tvarumą. Bet staiga, kai pradam kalbėti apie miškus, Mums nebeleidžiama apie tai kalbėti. Staiga dėl miškų tvarumas tampa nebeaktualus. Ir aš tiesą sakant nesuprantu, kodėl, kokiais čia argumentais vadovavimasi. Aš nemanau, kad ES tėvai steigėjai sąmoningai buvo nusprendę neįtraukti miškininkistės politikos į ES teisyną. Bet dėl to turbūt atskirai galėtumėm diskutuoti man kas atrodo labai svarbu. Šiuo metu mes nediskutuojame smulkių šiaurės Švedijoje ar Austrijos kalnuose vykdomų miškininkysės projektų. Tai ne jie kelia problemas. Problema yra ta, kad dabartinė politika ir turbūt ateities politika e, didins biomasės naudojimą. Galiu pateikti savo valstybės pavyzdį, Niderlandų pavyzdį. Pavyzdžiui, Niderlandai subsidijuoja biomasės naudojimą, medienos importuojamos iš Kanados naudojimą. Ir jie yra naudojami mūsų uh, anglies elektrinėse. Tai yra įvardinama kaip žalioji energija. Tai yra reikalinga, kad mes nebūtumėm patys paskutiniai sąraše, bet antrino galo. Netgi ir tokią praktiką taikydami mes kol kas dar atsinaujinančios energijos požiūrių nesame lyderiai. Tai yra pagrindinė problema. Jeigu kuriame politiką, kuri skatina biomasės naudojimą, tai turime užtikrinti, kad biomasė būtų naudojama tvariai. Todėl aš labai tvirtai remiu e, tvarumo kriterijų biomasiai. Šis komitetas visuomet labai tvirtai rėmė šį pasiūlymą. Mano klausimas komisijai labai konkretus. Ką Jūs galvojate apie biomasės deginimą kartu su kitomis medžiagomis e, elektrinėse. Žinau, kad daugelį valstybių narių tai yra daroma, Niderlandos ypač tai yra daroma. Aš e, ne pats tą sugalvojau. E, ko elektrinės, skirtingus kurus derinančios elektrinės yra žymiai efektyvesnės, o jeigu būtų gaminama energija tik iš biomasės, efektyvumas būtų didesnis. Ką komisija apie tai galvoja, ką ji galvoja uh, apie biomasės deginimą anglies elektrinėse. Ponas Pots. Oh, díky, pane předsedo. Mě ta debata trochu uh, udivuje a musím říct, že i rozčiluje. Diskusija keista, man atrodo. Aš esu iš valstybės, kurioje tvarios meninkistės tradicijos e, šimtmečių siekia. Pirmieji įstatymai dėl miškininkystės buvo priimti dar 14 amžiuje. Karolis IV priėmė juos ir e, tai jau vyko labai labai seniai. Gal kitose valstybėse dėja e, anksčiau miškai buvo iškirsti ir tokių įstatymų nereikėjo. Tačiau miškininkystė negali būti planuojama vienai parlamento kadencijai ar netgi dešimčiai parlamento kadencijų. Šimtams metų reikia miškininkystę planuoti. Ir kągi aš dabar rekomenduočiau, būkime itin atsargus, bandydami padaryti įtakos miškininkystės valdymui. Labai gerai, kad mes bandome reguliuoti biomasę, mes turėtume griežčiau reguliuoti trečiųjų valstybių uh, importą ir taikyti taisyklės, e, kurios yra pritaikytos ES, ypač importų iš trečių valstybių. Tačiau aš norėčiau visus įspėti, kad yra bandoma tarp valstybių narių konkuruoti dėl to, kas turėtų būti rašytai kriterijus, kas ne kas turėtų būti pripažįstama kaip indėlis prie klimato kaitos politikos ir taip toliau. Nes galų gale, kągi mes galėtumėm padaryti, galėtumėm diskutuoti apie tai, ar ES viduje nereikėtų sukurti atliekų e, apyvartos E, nes dabar valstybės narės bando atstumti problemą, turėtume rasti tokias valstybės narės, kurios degins tas atliekas. Kai kalbame apie miškus, turėtume aiškiau pabandyti įvertinti valstybės, kurių tvari mišininkystė jau sukurta. Ir. Pone Petir. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Ja bih samo željela... Dėkuoju, pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad neseniai patvirtinome pranešimą apie atsinaujinančią energiją ir aš buvau pranešėję mūsų komitete šio klausimu. Pranešime yra dalis, kurioje kalbam apie tvarius kriterijus biomasiai, kurie turėtų būti įdėkti ir mes turime atsižvelgti į e, tvarę politiką, politikos priemonės, taip pat žiedinę ekonomiką. Kaip žinia, ES naudoja tvariai savo miškus, dėl to neturėtume bijoti tų tvarumo kriterijų, kadangi e, juos tik reikia e, taikyti biomasai ir importo iš trečiųjų šalių. Tokiu būdu manau, kad mes padėsime daugeliu vietos bendruomenių trečiosiose šalyse. Jos galės auginti, saugoti savo miškus, taip pat bus užkirstas kelias e, nesažininkai konkurencijai, nuo kurios kenkia ūkininkai. Tiek. Dėkuoju visiems kolegoms už pasisakymus. Dabar galime išklausyti komisijos, jeigu nenori niekas pasisakyti. Daug e, dalykų buvo paminėta šiandieną, taigi prašyčiau juos sureaguoti. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komiteto nariams už tai, kad kalbėjo apie tuos visus plačius dalykus. Šiuo metu parengiamuoju etapu E, nedaug komisija, ką gali pasakyti konkretaus, todėl apsiribosiu keletų pastabų. E, pirmininkė, jūsų pastebėjimas dėl uh, e, sejomainos. Uh, jeigu, pavyzdžiui, taikomi ta, auginamos uh, kultūros uh, tuo metu, kai paliekami uh, pūdymai, dirba tam tikrą, taip prisėda prie kovos su klimato kaita ir tokios kultūros gali tapti naudingų bioenergetikos ištekliumi. Pasižiūrėkime į antrą priedą į LUK direktyvoje tikrai yra daugybė panaudojimo galimybių tokioms kultūroms, kurios naudojamos pūdymams e, užsėti. Ir e, taip pat tai labai svarbu žiedinė ekonomikai, labai svarbu taikyti kaskados principą. Mes turime galvoti, kaip e, panaudoti tam tikras medžiagas, kurios atsidurtų šiaip savartynuose. Kitas dalykas. E, konkretūs tvarumo kriterijai. Jie neturėtų galbūt labai specifiniai dėl savo galutinio panaudojimo, kad būtų galima, kaip galima, plačiau panaudoti. Pavyzdžiui, paimkime miškus, daug miškų savininkų sodindami medžius neįsivaizduoja, kas bus su tais medžiais, kurie sodina po 50-70 metų. Taip pat reikia užtikrinti, kad mūsų plėtojama tvarumo politika nediskriminuotų atitinkamų šalių. Trečiųjų šalių mes turėtume parodyti pavyzdį ateičiai įgyventami tvarias priemonės ir kitos šalis tokiu būdu galėtų pasimokyti iš mūsų ir norėti sekti mūsų pavyzdžių. Kai kas kalbėjo apie tai, kaip svarbu užtikrinti eiluk ir e, miškų apskaitą, komisija pritarė tai. Tai yra žemės panaudos e, sistemas ir tai labai svarbu užtikrinant e, neutralumą CO2 požiūrių, e, surenkant e, biomasę apskaita turi būti gera, patikima ir mes e, laikomės tarptautinės klimato kaitos e, komisijos rekomendacijų. Subsidiarumo klausimai taip pat svarbus, nemažai komiteto narių minėjo juos. Šiandieną, jeigu pasižiūrėsime į klimato kaitos energetikos tikslus iki 30 metų, tai mes turime suvokti, kad valstybėms narėms reikia numatyti galimybę pačioms nuspręsti, kaip pasiekti tikslų, numatyti lankstumą e, pastatų ar žemės ūkio srityje, ar transporto srityje. Ir e, tai taip pat turėtų atspindėti įvairovę išteklių valstybių narių. Ir mes įsivaizduojame, kad bioenergetikos e, dalis iki 30 metų išauks ir turime mes tiek tiekėjams, tiek klientams e, užtikrinti tvarumą, taip pat patikinti, kad viskas daroma remiantis tvarumo principais. Komisija siekia užtikrinti, kad mūsų politika e, viešosios sveikatos ir oro kokybės reikalavimus atitiks biomasės deginimas. Taip, gali sukelti išlakas pavojingų dalelių ir reikia ieškoti išeičių ar eko dizaino, pavyzdžiui, priemonių, dėgiant e, veiksmingesnius šildytuvus ar taip pat galvojant apie deginimo įrenginius, ar tai būtų maži ar e, didesni pramoniniai intensyvumas mes dabar e, žiūrime, kaip galima veiksmingai deginti biomasę, gauti naudos iš to, lyginant su kitais ištekliais. Mes nenorime tokios situacijos, kad neveiksmingai būtų naudojami miškų ištekliai ir taip pat nenorime, kad būtų deginama mediena, jeigu galima ją panaudoti ekonominio e, ciklo metu ir perdirbti ir pakartotinai naudoti. Tiek, pirmininkė, nebent komiteto nariai turėtų dar papildomų man klausimų. Thank you very much for your comment, for your... Ačiū, ačiū už jūsų atsakymus, už jūsų pasisakymus. Dabar galime pereiti prie kito punkto ir tai yra... E, kaip sakiau, kitas klausimas, tačiau reikia mums trumpos pertraukėlės, kadangi dar netvyko pranešėjai. Okay, five minutes of stop. Uh... Penkių minučių pertrauka, laukiame pranešėjų. Dear colleagues, we can. Uh, Gerbiami kolegos, tęsėme posėdį. Paskutinis darbo atvarkės klausimas. Tai yra keitinamas nuomonėmis su komisijos atstovais dėl tolesnių veiksmų susijusių su biologinės įvairovės strategijos laikotarpio vidurio peržiūra. Žodį iš karto suteikiu komisijos atstovui. Ponui Demesmakeriui. Ačiū. Pirmininkė. Šiais metais antrą vasario parlamentas parengė pranešimą dėl ES bioįvairovės strategijos ir vidurio peržiūrą. Ta rezoliucija patvirtino didžioji dauguma. Parlamentas pasintė labai aiškę žinę komisijai ir valstybėms narėms. Tai yra, kad reikia patvirtinti priemonės labai aukštų lygių ir paversti tai biovairovės teisės aktais. Kovo mėnesį, pirmą, pirmą kovo dieną, pranešė, e, šešėlį pranešėjai ir aš patiekiau klausimus komisijai. O komisijos, komisija atsakė labai pavėluotai ir atsakė labai abstrakčiai, miglotai. Komisija šiuo metu bando ieškoti geriausio atsakymo į pateiktus klausimus, kuriuos pateikė parlamentas labai trūksta aiškumo, viskas labai miglotai tame laiške komisijos atsakytame. Ypač kai kalbam apie būklės įvertinėje. Būklės įvertinimą. Praėjusią savaitę komisijoje kalbėjome su vicepirmininku Timermansu šiuo klausimu. Vyko labai gyva diskusija, esu tikras, kad prisimenate. prisimenate. Ir aš paraginau komisijos narį atsakingą už aplinką suvaidinti savo vaidmenį. Tai yra labai svarbus dosie, reikia dirbti prie jo aktyviai. Taip pat komisija yra labai svarbus partneris. Jeigu mes norime peržiūrėti bio įvairovės strategiją. Ir ataskaita apie bioįvairovės strategiją yra labai svarbi ir todėl komisija turėtų labai aišku pareiškimą padaryti apie tai. Tai yra, kokia kryptimi bus dirbama toliau. Laikas bėga, negalime ilgiau laukti. Now, Dabar suteiksiu žodį. Šešėlinė pranešėjų ponui Lins. Dėkuoju, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Pritariu ankstesniam kalbėti. Tai nėra pirmoji diskusija bioįvairovės klausimų ir bioįvairovės strategijos klausimų. Kalbame taip pat ir apie gamtai skirtų teisės aktų peržiūrą. Manau, jog būtų gerai, jeigu komisija mums išsamei paaiškintų, kokie jos planai, kokie jos darbo atvarkė šioje srityje. Kokie planai rudeniui. Mes turime dokumentą, Ten yra išvardyti penki kriterijai. Ir jie buvo įgyvendinti pagal gamtos direktyvas. Procedūra buvo sėkmingai įgyvendinta. Neįsivaizduoju, kaip toliau reikėtų veikti Būtų gerai, jeigu komisija mums išsamei paaiškintų, koks jos požiūris, kaip, koks yra tvarkaraštis darbų. Nes kol kas nėra aišku ir tai sukels sunkumų, kai teks tuos teisės aktus įgyvendinti valstybėse narėse. Norėtume iškaus pareiškimą iš komisijos. Ačiū, ponas Gerbrandi. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisijai už tai, kad atvykote į posėdį. Gal būtų geriausia pirmiausia išklausyti komisijos pareiškimo ir po to įsureaguoti tai. Bet leiskite pasakyti kelias pastabas. Aš visiškai pritariu tam, ką Martinas Marker prieš mane pasakė. Man svarbiausias dalykas yra tai, kad pernai balandį mes gavome gamtos būklės ataskaitą iš komisijos, o praėjusią savaitę gavome komisijos ataskaitą apie gamtos būklę ir viduralkotarpės peržiūrą susijusią su biorovės strategija. Bet mes toli gražu nepasiekėme tikslų, tai išaiškėjo iš to ataskaitų. Įvairius, į, į, įvairus e, spaudimą patiria įvairios ekosistemos Ir tik tai trys ekosistemos, jiems spaudimas yra sumažintas, o likusios 43 vis dar auga spaudimas ekosistemoms. Taigi mes visiškai ne, negalime pasiekti savo tikslų, mes tolstame nuo jų. Ir kadangi komisija parengė savo dokumentą praėjusiu metu spalio mėnesį, tai aš tikėčiausi, kad dabar komisija jau renktų krizės strategiją, kaipgi mes turėtume pakeisti šitą modelį. Praėjusią savaitę tai aptarinėjome su vicepirmininku Timermansu ir jis visiškai pritarė šiai analizai ir pasisakė, kad būtų skubiai teikiami pasiūlymai šiai problemai spręsti. Mano klausimas komisijai būtų toks. Kada? Rytoj, poryt ar kitą savaitę? mes galime tikėtis komisijos pasiūlymų dėl žemės ūko, dėl medžioklės, dėl kitų sričių, siekiant išsaugoti biovairovę, sustiprinti biovairovės strategiją ir pasiekti tikslus iki 2020 metų, nes jeigu nieko nedarysime, nieko ir nepasieksime. Much, Dėkuoju, ponia Hawken. Dabar jūs galit kalbėti. Dabar kalbėsiu Danų kalbą. Raginu Danų kolegas kalbėti Danų kalbą, nes yra puiku, pu, puikus vertimas užtikrinamas. Iš Olandų kalbos į Danų. Šiandien labai įdomiai diskutuojame Mes kalbėjomės su ponu Timermansu. Jis tengiasi laikytis ekologiškų pažiūrų, bet praėjusią kartą, kai jis čia lankėsi, jis aiškiai pasakė, kad jis neketina keisti gamtos direktyvų. Taip pat jisai sutiko su mumis kad mes turime judėti į priekį. Aš jį pagyriau ir jis e, buvo labai patenkintas to, kad mes jį supratome, jam pritarėme. O šiandien mes girdime iš tarybos, aplinkos tarybos, kad atsakymas yra ne. Tai mums kelia susirūpinimą. Nes e, pono Timirmaso požiūris yra, jeigu kažkas nėra sulūžę, tai nesistengime to taisyti. Norėčiau aiškios žinios iš komisijos. Laikykitės paži... pažado, kurį mes gavome iš pono Timirmanso. Turime judėti prieki. Nereikėtų atidėlioti. Yra sakoma, kad yra pabėgėlių krizė, yra svarbesnių dalykų, bet tai yra visiška nesąmonė. Ne Būtų puiku, jeigu mes sukurtume tokias strategijas, kurios yra tikrai reikalingos. Reikia užtikrinti geresnį ir skaidresnį gyvendinimą priimtų taisyklių. Ir jeigu yra sunkumų įgyvendinant gamtos direktyvas, reikia stengtis pagerinti tą įgyvendinimą. Europos piliečiai visada tam pritarė, jog būtų užtikrinta gamtos apsauga direktyvose, taigi pasistengime pasiekti pažangos. Kitas dalykas. Dabar parengti ir patvirtinti tą komunikatą. Tuomet piliečiai galėtų dalyvauti. Orguso konvencija yra susijusi su piliečių traukimu, piliečių dalyvavimu. Mes turime rimtai atsižvelgti tai- į tai e, šiame parlamente. Buvo kalbama apie Orkuso konvenciją peticijų komitete, bet visi sako, kad Orkuso konvencija niekada nebuvo iki galo tinkamai įgyvendinta. Jeigu komisija dabar parengtų komunikatą, tuomet galėtume pasinaudoti Orkusos konvencijos priemonėmis, kurios leistų įtraukti piliečius į aplinkosauginius klausimus ir tai leistų pasiekti reikšmingos pažangos. Ypač dabar, kai tiek uh, daug piliečių skundžiasi, jog ES yra nedemokratiška, jog e, piliečiai yra nutolinami nuo ES. Mums būtina pasiekti tikslus e, pagal įvairovės strategiją ir turime siekti pažangos. Negalime mindžikuoti arba eiti atgal. Taip pat ir piliečiai turi mums padėti. Turime suteikti jiems galimybę dalyvauti šiuose procesuose. Piliečiai turi gauti geriausias priemonės, kad galėtume kurti žalę ekologišką Europą. Ačiū, ponas Pots. Ačiū, pirmininkė. Turiu ES biorovės strategijos vidurio laikotarpio peržiūra, tai yra dokumentas, kurį parengė komisija. Ir kiekvienas tikslas yra komentuojamas tokiais žodžiais - nepakankama pažanga, nepakankama pažanga, nėra reikšmingos pažangos ir taip toliau. Ir tik tai pozityvus komentaras prie penkto tikslo. E, e, gerai kovojama su invazinėmis svetimomis rūšimis. Bet galėčiau pakomentuoti tik taip, kad komisija neprisideda prie, išgyven... prie gyvendinimo. Komisija pati nesilaiko reglamento, nėra gyven... deleguotojų aktų dėl rizikos įvertinimo, nėra sudaryto sąrašo dėl invazinių svetimų rūšių, kurios kelia problemas ES. Naudojate sąrašais, kurie yra naudojami kaip gyvulinkystės tam tikri sąrašai kitokie sąrašai. Netgi Amerikos tam tikrai sąrašais naudojasi komisija, kai kalba apie invazinės rūšis. Bizonus. Ir tik tai vienoje nedėlėje saloje egzistuoja ta rušis. Ir daugybė mokslinių tyrimų neigia, jog tai jokių būdų nėra invazinė svetima rūšis. Vienintelis jūsų pastangų rezultatas, pastangų kabutėse rezultatas yra tai, kad jūs gavote parlamento mm, pasipriešinimą tam įgyvendinimo aktui ir jūs turite, turite taip pat neigiamą sprendimą iš Niderlandų, Niderlandų vadovaujamos tarybos. Taigi rezultatas nulinis ir dėje dėl Europos komisijos ES vėlgi nesugebės pasiekti 2020 m. ES biovairovės strateginių tinklų, tikslų. Ačiū toliau, ponė Šerger Perik. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusią savaitę čia salėje išgirdome labai daug naudingos informacijos. Visko nepriminsiu, bet tada uh, E, mes girdėjome, kad komisijos vicepirmininkas Timmermans aiškiai pristatė, kas Europoje gali būti priimtina, kas gali būti nepriimtina. Aš tada labai džiugiausi, nes galų gale mes supratome, kad kažkas yra daroma. Bet aš visuomet kartojau, kad reikia gairės įgyvendinti. Ir dabar aš žiūriu į projektą ir e, kreipiuosi į kolegas. Iš parlamento parengtas tekstas nusipelno paramos. Mes turime raginti komisiją patobulinti pagrindinės gairės ir turime palengvinti tų gairių realizavimą. E, mes jau turime pasverti egzistuojančią praktiką, Europos komisija turi palaikyti geresnį dialogą su valstybėmis narėmis, su visais suinteresuotais subjektais. Kitas svarbus dalykas yra užtikrinti, kad socialiniai ir ekonominiai veiksėjai galėtų pasikeisti geriausios praktikos pavyzdžiais. Išvadose e, yra parašyta tai, ką aš nuolat kartau, kažką galime pakeisti, bet yra valstybių, kurios mums nieko gero nėra padariusios. Vieną dalyką turėtume aiškiai pasakyti. E, šią temą nagrinėja regionai. Ar mums pavyks aiškių rezultatų pasiekti, turi aiškiai atsakyti Europos komisija. Ačiū, panas Florins. Äh, also ich habe heute nicht vor, äh, wieder zu meckern, weil ich das schon oft genug gemacht habe bei der Um. Aš äh, dar kartą noriu E, šitą pasakyti e, apie dabartinių reglamentų įgyvendimą. Aš noriu apginti Europos komisiją dėl invazinių rūšių valdymo. Padėtis labai sudėtinga. Pažvelkime į tų rūšių sąrašą. Labai sunku nuspręsti, ką galime rašyti, ką ne. Kartais tai atrodo net jokingai. visos invazinės rūšys, kurios į Hamburgą atplukdomos laivais, e, aš net nežinau, kaip tą būtų galima suvaldyti. Aš pritariu tam, ką pasakė komis, e, kolegos. Bet vieną dalyką norėčiau pridurti. Jeigu yra koks demokratinis dokumentas, tai yra Orkuso konvencija. Ją pirmiausia turėtume išskirsti. Aš žinau, kad Danija turėjo labai gerą aplinkos saugos ministrą tuo metu, kai buvo priimta ta konvencija. Po to atsirado tokių, kurie bandė Orhusui priskirti dar ne, nepelnytų nuopelnų. E, e. Ir dėl to nebuvo išsamių diskusijų. Aš nieko prieš šį susitarimą, tačiau e, nereikia sakyti, kad tai kažkoks šventas dokumentas. Ji nebuvo svarstoma jokiame dokumente, e, nei mano šalies parlamente. Ponas Dantan. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijai už pasisakymą. Manau, kad e, E, klausimas, ar piliečiai palaiko Europą ar ne, e, yra labai rimtas. Ir ši direktyva e, visose valstybėse narėse išprovokavo labai rimtas diskusijas. Ir žmonės sako, mes nenorime, kad Europa užsimtų tais klausimais, kuriuos galima sutvarkyti vietos lygmenių. Ir e, ši direktyva turi būti peržiūrėta, reikia daugiau rezultatų. Ir e, taip pat e, komisija patvirtindama įgyvenimo tekstus turėtų atsižvelgti į rezultatus ir leistų, turėtų leisti vietos veikėjams aktyviau dirbti. Ir aš norėčiau e, paimti vieną pavyzdį dėl saugomų rūšių. Dabar tai aktualu mano rajonui. Tai yra vilkai. E, Prancūzijoje 2015 metais buvo skirta 15,8 e, tūkstančių milijonų eurų. Ir matėme, kad 9 tūkstančiai žmonių nukentėjo, 3 milijonai e, žala e, yra vertinta tiek. Ir kokia dabar yra situacija? Dabar e, mes patys žinome, kokie yra prioritetai. Ir manau, kad Europa tikrai realistiškai žiūrėti į savo politiką. Dėkuoju. Pone Auken, labai trumpai noriu sureaguoti į tai, kas sakė Karlas Heinzas. 2006 metais iš tikrųjų Europos parlamentas pranešimą rengė, aš buvau šešėlinė pranešė dėl Arguso konvencijos gyvendinimo. Vyko diskusijos ir visos valstybės narės įgyvendo šią labai demokratišką e, nor, E, konvencija ir demokratiškai buvo viskas aptarta ir gyventa, nors jums gal nepatinka tai, ką daro piliečiai. Bet e, ji galbūt nepanaudota labai plačiai. Ir jis girdėjome uh, Bilundą sakant, kad uh, aš prieš tą skaidrumą, bet netaip svarbu, ką sako tie ekspertai. Uh, Tai skandalinga, bet iš tikrųjų buvo aptarta išsamei ši konvencija, Arguso konvencija, ir piliečiai tikrai dalyvavo. Gerai, visiškai neteisinga buvo tada. Nepradėkime ginčių, gal geriau paklausykime, ką pasakys komisija. Delgado Roza pristatys komisijos poziciją ir atsakys į keletą klausimų, kuriuos iškėlė kolegos. Prašom. Dėkuoju pirmininkė, gerbiamas panešė, gerbiami nariai, aš norėčiau padėkoti už kvietimą. Dar kartą tai rodo, kad parlamentas tikrai nori suvaidinti svarbų vaidmenį, naudojant e, gamtos kapitalą. Uh, ir 2000 metų biovarojus tikslų e, siekiant yra labai svarbus parlamento darbas. Ir komisija e, vadovaujasi EP rezoliuciją, atlikdama e, tarpinę peržiūrą. Ir aš norėčiau dar pasakyti, kad Europos parlamentas labai svarbus, jo vaidmo svarbus visuose procesuose. Mes gamtos direktyvų vertinimą pradedame ir noriu pasakyti, kad komisija tikrai laikosi visų taisyklių dėl e, rūšių ir habitatų buveinių apsaugos Europos Sąjungoje. E, atlikt atliktas tyrimas, konsultantai paskelbė ataskaitą, preliminarės išvadas lapčio mėnesį, bet vėliau visą dokumentą paskelbsime ir tai bus komisijos darbo dokumentas. Europos komisija dar ne mm, padarė išvadų, rudenį ketinama e, pristatyti mūsų išvadas ir pasiūlyti tolesnius veiksmus, tačiau mes neapsiribosime tuo, ryštingai sieksime gyvendinti e, direktyvas. E, Ir taip pat skatinsime, e, kad Natura 2000 zonos būtų saugomos e, ir komisija taip pat e, tikrina, kaip laikomisi reikalavimų ir įmasi teisinių veiksmų. Pavyzdžiui, prieimė sprendimą praeitą savaitę komisija paduoti į teismą tam tikras valstybės narės dėl to, kad nebuvo laikomasi buveinių direktyvos uh, E, nuostatų. Taip pat e, žalimo priemonės pagal bendrą žemės ūkio politiką, pirmasis ramstis, išmokos, žiūrima, kaip veiksmingai tos priemonės taikomos, užtikrinant biovairovę ir kaip ūkininkas taiko, darbo dokumentas komisijos bus pateiktas greitai, mes ieškom galimybių supaprastinti taisyklės, taip pat žalinimo nuostatų taikymą e, palengvinti. E, Ir taip pat mes nuo 5 iki 7 e, procentų sieksime padinti teritorijas, kurios yra svarbios aplinkosaugos požiūrių. E, bus įvertintos tos ekologinės zonos, žalimo priemonės, taip pat žiūrime, kaip įgyvenamos kitos priemonės ir mes sieksime užtikrinti politikos priemonių integraciją ir veiksmingą integraciją. Dėl jūrų ekosistemos pirmasis ciklas jūrų strategijos pagrindų direktyvos E, peržiūra artėja, mes pasižiūrėsime, kaip e, ar valstybės narės deramai gyvena jūrų strategiją. Ir e, taip pat siekėme kitų bioverovės tikslų, atlikta keletas tyrimų, kad mes plėtotume žalį infrastruktūrą ir taip pat, kad mes galėtume plėsti zonas, ne tik tai apsiriboti Natūra 2000 zonomis. Taip pat dėl įvairių rūšių nykstančių ES bus pateikti pasiūlymai ir komisija toliau atlieka rizikos vertinimą. Dėl invazinių rūšių ir buvo E, taikomas sisteminis požiūris, vertinama rizika laikantis reglamento dėl invasinių rūšių. Ir e, sąrašas yra derinamas su rizikos vertinimo aktyviu, taip pat kriterijai e, reglamente išdėstyti yra gyventinti. Rūšys į pirmąjį sąrašą neįrašytos tam tikros dėl to, kad jos netitiko reglamento reikalavimo ar kriterijų Ir nors jeigu rizikos vertinimas bus, e, buvo atliktas, tai nebuvo kiti kriterijai patenkinti, kaip kad pavyzdžiui e, taupumo principas ir panašiai. Ir mes e, pradėjome darbą E, siekėme baigti rizikos svetimą dėl kitų rūšių, kad būtų galima atnaujinti sąrašus ir mes esame pasirengę išlaikyti sąrašą aktualų, kurio reikalauja reglamentas. Taip pat neseniai patvirtiname veiksmų planą kovojant su laukinės gyvūnijos kontrabanda. Tai yra susijęs su pasauliniais bioįvairovės teisės aktais, taip pat dikstuojame apie tvaraus vystimosi tikslus, jų gyvenimo Europos Sąjungoje ir, kaip žinia, kai kurie iš jų tiesiogiai, netiesiogiai yra susijęs su bioįvairovė. Dar e, Vienas dalykas, bjaurovės tikslai turi būti paremti platesnėmis politikos iniciatyvomis, e, teisė į teisingumą, saugikliai, kiti e, sąnaudos, kaštai ir 2006 metais numatytos tam tikros iniciatyvos, pavyzdžiui, kaip gairės dėl e, teismo proceso e, susijusios su teisingumo sistema, valstybės narės turi numatyti tam tikras priemonės, toliau e, aplinkos saukos iniciatyvos EIR komunikatas paskelbtas e, praeito mėnesio pabaigoje. Sveikatos generalinis direktoratas pateikė tam tikrų pasiūlymų siekiama panaikinti spragas, taikyti geriausią praktiką biurojus apsaugos srityje komisija į prisinėjimus įsipareigojus yra įvairiose srityse e, atliekų žemės ekonomikos vandens taršos, oro kokybės. E, srityse ir e, vyksta diskusijos tiek su aplinkosaugos taryba, tiek su Europos parlamentu tais klausimais. Mes ir toliau e, reguliu, reaguosime į Europos parlamento rezoliucijos reikalavimus, imtis teisėkaros iniciatyvų, pavyzdžiui, dėl apdulkintojų e, veiksmų šioje srityje ir mes sieksime nustatyti, koks būtų geriausias būdas pateikti pasiūlymus, kokią formą jie turėtų pasirodyti. Please, if you want to add something. Ar kas nors norėtų ką pridurti? Pone pirmininkė. Ik, wil, ik wens er niet aan toe te, toe te voegen, maar zolang ze... Aš nenoriu nieko ypatingo pridurti, tik norėčiau pasakyti, kad reikėtų pažiūrėti į tai, ką ką tik komisija kartojo. E, klausimas e, keletą kartų buvo pakartotas, turiu galvoje apie gairių pritaikymą. E, E, e, turiu galvoje konkrečius teisės aktus, mes turėtumėm parengti reglamentą. Ir aš melai norėčiau sužinoti, ar jūs galėtumėt pristatyti tai, kas yra padaryta su valstybėmis, kurios nieko nedaro. Ir e, ar yra atlyginama toms valstybėms, kurios kažką jau daugiau yra nuveikusios. Sure Nežinau, ar teisingai supratau jūsų klausimą. Dėl Natura 2000 gyvenimo ir direktyvą, ar jūs klausite ar apie kažkokias konkrečias gairias? Aš savo kalboje sakiau, kad mes e, su valstybėmis narėmis dėl įgyvendinimo bendradarbiaujame ir e, e, aplinkosauginio įgyvendinimo ataskaitos bus tenkiamos, te, teikiamos. Te, Ir tai jos yra paremtos direktyvomis. Mes e, dėl įgyvendinimo su valstybėmis narėmis bendraujame. Aš nežinau, ar jūs apie konkrečius elementus kalbate, bet e, gal e, jūs galėtumėt patikslinti. Mano konkretus klausimas buvo toks. Ar bus atliekamas konkretus darbas rengiant gairias su valstybėmis. Niderlanduose komunos savivaldybės bendradarbiauja su regionais ir paskui jos sako, kad Europa neduoda pakankamai erdvės priimti sprendimus. Europos komisija turi numatyti judėjimo laisvę. Parlamentas daugiau apie ją kalba. Aš diskusijų klausaus ir aš daug kartų sugrėsiu tokius dalykus. Uh, Aš savo provincijoje negaliu per daug laisvės turėti. Yra dalykų, kuriuos svarbu suprasti. Kol kas Europos komisija yra suteikusi gana nemažai gairių dėl kai kurių pačių direktyvų aspektų įgyvendinimo, taip pat ir dėl to, kaip galėtumėm pritaikyti kai kurią ekonominę veiklą gyvenimą. Galėtume pateikti pavyzdžių į direktyvą, akvakultūras ir panašiai. Gal jų nepakanka, bet e, išvadose, kurias mes e, pateiksime, kalbėdami apie direktyvas įgyvenimą taktą, apie mastą, apie tai buvo kalbama. Bet galėtumėm ir tiksliau dabar pasakyti, kokie konkretus yra gairių aspektai. Mums atrodo, kad labai svarbu gyvendinti dabartinės gairės, kad galėtume sukurti tolesnės gairės. Thank you very much. And now for the conclusion of our discussion, our rapporteur, Mr. Damesmaker. Ačiū toliau pranešėjas Damesmaker. Um. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes e, e, turėjome patvirtinimų apie e, direktyvos e, įgyvendinimo kontrolės e, rezultatų tikimybę rūdienį. E, Ir aš noriu pakartoti, kad Europos komisijos darbe e, dar išlieka daug stagnuojančių dalykų, bet pažiūrėsim, kas galiausiai bus padaryta. Kartais man atrodo, kad yra vengiama atsakyti kai kurios klausimus. Mano klausimas būtų toks, kodėlgi tiek ilgai užtrunka tas darbas? E, taip, mes išgyvenam pabėgėlių krizę, ją suvaldome, E, tai kelia labai didelių iššūkių ir aš pats neturėjau pakankamai laiko, kad galėčiau pritaikyti darbinį dokumentą. Man atrodo, kad jūsų paaiškinimas, švelniai tariant, buvo pigus. Gal galėtumėt paaiškinti, dėl kokios tikros priežasties procesas trunka tiek ilgai? Kas stabdo? Mes iš komisijos gauname signalų, e, kaip ir iš valstybių narių, kad norima įti prieki, norima kažką padaryti. Uh, ir direktyva turi būti pritaikyta tikslui, tačiau čia mes e, turim sudėję rankas laukti, nes niekas nejuda iš vietos. Aš darau prielaidą, kad direktyvai parama yra gana plataus masto, bet mes nežinome tiksliai, kodėl ta komisija stringa, kodėl ji vis laukia ir ko ji laukia. Supraskim viską teisingai, Europos parlamentas ir toliau turės atlikti pagrindinį vaidmenį mūsų gamtos apsaugoje, todėl turite su mumis ir toliau bendradarbiauti. Think... Labai ačiū. Ar norit komisijos atsakymų? Prašom. For... Labai ačiū už klausimą bet manau, kad galiu aiškiai vieną dalyką paaiškinti. Vieną aspektą. Pats direktyvos būklės vertinimas išvados bus padarytos ir paskelbtos. Tačiau, kaip aš jau sakiau, mes norime stebėti ir tolesnio įgyvendinimo veiksmus ir norime aiškiau apibriežti, kokio masto tų veiksmų reikia. Europos komisijai tam tikslui reikia laiko, kad kolegijoje jį galėtų viską aptarti. Tai ir paaiškina, kodėl tiek daug laiko reikia. Ir tik rudenį mes svarstysime ir direktyvos būklės e, išvadas į, įvertinimą ir e, įgyvendinimo veiksmus. Puiku. Tada Galim diskusiją baigti. Noriu tik priminti, kad kitas Envi komiteto posėdis įvyks Liepos 11 dieną. Dėkuoju Jums už dalyvavimą. Ačiū.